dokumentą, kuriuo bus patvirtinti įvairūs teisės aktai ir tas protokolas bus įtrauktas į mūsų posėdžio protokolą. Dabar pažvelkime į darbo tvarkį. Pagal 137 straipsnio galutinį pasiūlymą, projektą darbo tvarkė buvo išsiuntinėta be pakeitimų ir šiandien pakeitimų taip pat nenumatyta. Antrajų, antradienį yra numatyta ponios Lichtenberger pranešimas dėl kolegės Morvai imuniteto atšaukimo ir tas klausimas bus aptariamas ir dėl balsuojama antradienį. Dėl bendros prekybos politikos balsavimas buvo numatytas antradienį ir diskusijos numatytos antradienį vakare. Kas pagėdaus kalbėti šiuo klausimu? Dabar, kaimas Kasparė. Ačiū, pirmininkė, gerbiami kolegos. Dėl šio pranešimo yra numatyta viena diskusija, tai yra dėl omnibus temos susijusios su prekybos politika pagal naują politiką yra numatytos papildomos e, teisės prekybos rytyje, todėl manome, kad reikėtų diskutuoti plenarnėje sesijoje. Prašyčiau paremti šitą pasiūlymą. Dėkoju kolegai Kaspari, kas norėtų paprieštarauti, ką nors pasakyti. Norėčiau paklausti, ar kas nors pasisako už. Niekas nepasisako už, kas prieš. Taip pat niekas. Kas pritarė EPP frakcijos atstovo Kasparį siūlymui, prakelkite rankas, kas už, kas prieš, susilaiko. Taigi bendrosios prekybos politikos pranešimas bus aptariamas, kurį parengė Kvistot Rovol, bus aptariamas antradienį. buvo prašyta, kad antradienį būtų numatytas e, vyriausiosios įgaliotinės pranešimas apie situaciją Baltarusijoje. Tačiau tas pasisakymas numatytas yra po padėties informavimo apie e, Nigerijoje. Ačiū, ponia pirmininkė. Politinės padėties e, pablogėjimas Baltarusijoje, politinių kalinių padėtis ir taip pat krizė E, susijusi su ES ambasadoriais Baltarusijoje mus skatina, mūsų parlamentas skatina padiskutuoti šiais klausimais ir dėl to mes E, norėtume išgirsti ir patei, kad e, ypatingo įgaliotinė taip pat pateiktų savo pareiškimą šiais klausimais. Jeigu jinai negalės apie tai pasisakyti, tuomet turi apie tai pakalbėti atitinkamas komisaras atsakingas už kaiminystės politiką. Ir tuomet reikia e, į darbo tvarkę įtraukti būtent mūsų diskusiją ir atitinkamą rezoliuciją. Ar norėtų kas nors pasakyti prieš tokį PP frakcijos pasiūlymą? Ne, tuomet e, norėčiau, kad visi balsuotumėme, kas už tokį PP frakcijos pasiūlymą, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtiname vicepirmininkės e, e, pareiškimas e, bus įtrauktas į darbo atvarkę trečiadieniui ir rezoliucijos pakeitimo e, pasiūlymai bus, jų galutinis terminas yra šiandieną 19 valanda, o dėl bendros rezoliucijos rytoj 20 valanda. Ir balsavimas vyks ketvirtadienį, kovo 15 dieną. Mūsų darbo atvarkė galutinai pakoreguota ir periname prie kito punkto. Ponas Pironė. Durante la conferenza dei presidenti avevo chiesto che. Pirmininkų suėgoje aš paprašiau, kad po aukščiausios galiotinės pareiškimo reikėtų taip pat mums aptarti ir piratavimo problemas. Nesiniai Indijoje buvo sulaikyti keli Italijos piliečiai ir jie vis dar laikomi įkaitais. Taigi patikiu tokį prašymą. Buvo nuspręsta ne keisti dokumento pavadinimą, o tiesiog atkreipti dėmesį į šių Italijos piliečių e, likimą ir todėl mes su autorė buvome susisiekę, jie apie tai buvo informuota, kad atkreiptų į tai dėmesį. Dabar, ponios ir ponai, Europos parlamento pirmininką, ko buvo paprašyta pateikti savo pareiškimą apie tsunami ir Fukushimos katastrofą Japonijoje. Po mano pareiškimo vyks diskusija, kurioje dalyvaus visi frakcijų atstovai. Ponios ir ponai, prie